Non c'è il martellino, pazienza. Non funziona? Sì. Possiamo allora aprire la seduta? Come al solito ricordo. Pradėkime posėdį. Kaip įprasta, pradžioje priminsiu Jums, kad tai yra konfidencialus posėdis nors yra transliuojamas internetu. Taigi tvirtiname darbo tvarkę. Ji buvo išdalinta kovo 8 dieną. Visi tikriausiai gavote. Ponas Hefneris prašo prie darbo tvarkės dar pridėti papildomai 200, pagal 208 taisyklę pranešimą klausimų Šito pranešimo autorius esu aš pats. Taigi, pono Hefnerio prašymas aptarti tos taisyklės, 128 taisyklės interpretavimą. Si sente adesso? Allora dicevo, l'onorevole collega. Puiku. Ponas Gualtieri yra šešėlinės pranešėjas. Dėl pono Dafo pranešimo, dėl atstovų Europos parlamentą rinkimų e, reformos. Jo šiandien nėra, dėl to diskusijos šiuo klausimu bus atidėtos į rydienos posėdį. Jeigu niekas tam neprieštarauja, taip ir padarysime. Taigi tikimės, kad baigsime gan anksti. Ir koordinatorių posėdį surinksime šį vakar, ne rytoj kai buvo planuojama, o rytoj laik, per tą laiką, kuris buvo numatytas koordinatorių posėdžiui, nuo 9 iki 10 galėsime aptarti iš karto Andrew Duff pranešimą. Dar kartą viską pasakysiu. Taigi į rytos darbo atvarkį įtraukėme mano pranešimą, mano pranešimo aptarimą dėl 128 taisyklės interpretavimą, ponas Hefneris prašė kad būtų taip pakeista darbo tvarkė. Taigi iš šiandienos darbo tvarkės pono DAF pranešimo aptarimą irgi išimame. Tai buvo šeštasis darbo tvarkės punktas. Aptarsime pono Dafo pranešimą rytoj 9 val. ryto. Taigi rytoj 9 val. aptarsime pono Andrew Duff pranešimą, o šį vakar mes į darbo tvarkės pabaigą dar įtraukėme po komiteto posėdžio pusė šešių. Nuo pusės šešių bus, ko, vyks koordinatorių posėdis. E, koordino, e, ko, dėl koordinatorių posėdžio ponas Tarkovski e, mane informavo. Tiesiog paprašė koordinatorių posėdį renkti rytoj ryte nes turime aptarti kelionę į Lenkiją ir aišku, panas Tarkovskis čia yra labai svarbus asmo dėl akivaizdžių priežasčių, bet aš tikiuosi, kad visus kitus klausimus aptarsime šį vakar koordinatorių posėdėje, o tą kelionę į Lenkiją aptarsime rytoj. Taigi, jeigu niekas tam neprieštarauja, taip ir pasielgsime, panas Daf. Aš iš principo neprieštarauju, tačiau norėčiau paprašyti, kad pakankamai laiko būtų paliekama diskusijoms ir pamastymams, kalbant apie mano pranešimą dėl rinkimų reformos. Ir kad iš esmės vyktų esminės diskusijos. Na ir jeigu tą darysime kartu, rengiant dar koordinatorių posėdį ryte ir komisaris Šepčevičius, uh, dar į ryte atvyks ir vyks diskusijos su juo. Tuomet man teks e, skubėti labai ir man tai nelabai primtina. Tiesiog prašau štai ko. Gal tuomet paprašykime komisaro šiek tiek vėliau atvykti, pavyzdžiui, 15 minučių po 11 rytoj ryte, kad galėtumėme visapusiškai aptarti mano pranešimą. Nes tos diskusijos visuomet joms nėra pakankamai laiko paliekama darbo atvarkėje. Pone Daf. Gal ne, ne viską teisingai paaiškinau. Mano pasiūlymas buvo štai koks. Koordinatorių posėdį surenkime šį vakar, kai baigsis komiteto posėdis. Tam, kad e, gal, paliktumėme daugiau laiko diskusijoms e, apie jūsų pranešimą. Taigi koordinatorių posėdis įvyks šį vakarą. Na, o rydienos posėdį 9 ryto mes įtrauksime jūsų pranešimo aptarimą ir tas laikas, kuris buvo numatytas koordinatorių posėdžio, bus skiriamas jūsų pranešimo aptarimui. Ar tinka, ponė Daf? Puiku, bet e, norėčiau paprašyti pradėti lygiai 9 rytoj, nevėluoti. Pirmininkas, aš tikrai atvyksiu 9 ryto ir rekomenduoju visiems atvykti laiku. Čia yra sveiko proto klausimas. Bandysime punktualiai atvykti visi į posėdį. Ponas Šulcas nori pasakyti šio klausimu. Danka, Fozicna. Ich... Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, suprantu, kad sudėtinga suderinti, sukoordinuoti tarpusavėje darbo tvarkės klausimus ir kad visi dalyvautų svarstant pranešimą. Aš turiu pasakyti, kad esu taip pat šešėlinis pranešėjas pono DAF e, pranešimo atveju, bet rytoj, kadangi INTA komiteto posėdis vyksta tuo pat metu, negalėsiu iš pat ryto atvykti. Taigi reikia gal kiek iš anksto um, kažkaip žiūrėti į, į savo darbus ir, ir juos derinti. Taigi dabar taip staiga keičiama darbo tvarkė. Um, e, sunku ką nors ir be padaryti, taigi ateityje atkreipkite į tai dėmesį. Ačiū. Na, aš visada stengiuosi patenkinti visų lūkesčius. O mums patiems teko daryti paskutinės minutės pakeitimus, todėl, ponia Šulcai, norėčiau paprašyti jūsų atlaidžiai žiūrėti, o rekomendaciją, aišku, iš jūsų mes priimame kaip rekomendaciją ateičiai ir tikiuosi, kad rytoj galėsime viską padaryti be didesnių sunkumų. Non ci sono comunicazioni da fare, dobbiamo invece approvare. Jokių pranešimų neturiu, bet mums reikia patvirtinti posėdžių protokolus ir turime tvirtinti tokių posėdžių protokolus šių metų sausio 31 vasario 1 dienos, vasario 7, vasario 14 ir vasario 17. Taigi, e, jeigu jūs turite pastabų, pateikite, o posėdžio pabaigoje mes tvirtinsime posėdžių protokolus pagal įprastinę tvarką. Toliau parlamento ir komisijos tarp institucinis susitarimas dėl bendro skaidrumo registro. Pagal Ji bus teigiamas skaidrumo registras ir mes turime pritarti šiam siūlymui, bet siūlėme kai kurios ir pakeitimus tarp institucinio susitarimo šioje srityje. Mes galime pateikti, mes galime teikti pakeitimus, kiek leidžia mūsų taisyklės, Ir aš manau, kad abu klausimus iš principo darbo tvarkos taisyklių pakeitimą paskiau sukūrus skaidrumo registrą. Šios du klausimus reikia svarstyti kartu. Taigi vasario pirmą dieną ponia Uolas, parlamento vicepirmininkė, jau aiškino šio susitarimo esmę ir Anksčiau, žinote, toks registras vadinosi lobistų registru, dabar vaidinsis skaidrumo registru. Jūs žinote, kad registras bus bendras komisijos ir Europos parlamento ir faktiškai mes tikrai to laukime. Ir laukime, kol taryba pritars. O tada tikėkime, kad visą tai įvyks a, greitai. Pona Šefkovičias rytoj galės daugiau mus informuoti, bet tada, kai taryba patvirtins, mes turėsime vieną bendrą trijų institucijų skaidrumo registrą. Ką dar galėčiau pasakyti? Kaip kiek prisimenu, skaidrumo registro problema buvo iškelta dar Aleksandro Stubo pranešime per ankstesnę parlamento kadenciją. Komiteto nariai pritarė ir tada buvo susitarta dėl būsimos, būsimos susitarimo, kurį turėjo renkti darbo grupė. Tokia darbo grupė buvo sukurta, jai vadovavo ponia Diana Volis, aš, Izabel Duran ir jo Lainen. Mes kartu parengėme dokumentą ir norėčiau pristatyti pagrindinius susitarimo punktus. Taigi jūs žinote, kad paties registravimo reikalavimo nėra. Registravimas registre yra savanoriškas ir ypač tokiu atveju atkreipiamas dėmesys į finansinius interesus bei kokią Europinės institucijos gali teikti finansinę paramą. Tačiau tokio reikalavimo nebėra, nes jau savaime registravimasis registre yra pakankama darbo sąlyga. Registruojantis įmanoma būtų įtraukti kaip galima daugiau informacijos. Taigi bus atskira skiltis komercinė veikla ir taip pat nekomercinę veiklą. Tokiu būdu bus pateikiama informacija apie įvairaus pobūdžio atstovaujamoms organizacijoms, tiek pelno siekiančioms, tiek pelno nesiekiančioms. Ir visa tai bus daroma pagal tas pačias taisyklės. Vienas iš pagrindinių reikalavimų bus pateikti informacijos apie organizacijos struktūrą, oficialių valdymo organų sudėtį ir taip toliau. Daugiau kažkokių ypatybių nėra. Ir apgailestauju, bet susitarimo teksto mes negalime pakeisti, todėl siūlau jį tiesiog patvirtinti. Tuo labiau skaidrumo registras tikrai prisidės prie desnio skaidrumo Europos Sąjungą. O dabar dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo. Iš tiesų jas reikia pakeisti, ypač 127 straipsnį, taip pat 9 straipsnį, nes jis susijęs su lobistų veikla. Reikės keisti ir 10 straipsnį, tai jau šiek tiek detalesni keitimai. Naujasis registras pagal taisyklės yra svarbus dalykas tuo, kad parlamentas išlaiko tam tikras galės registro tvarkymo atveju. Parlamentas taip pat turi teisę pagal susitarimą nustatyti išsamesnės taisyklės dėl, dėl registrą tvarkančių asmenų kompetencijos. Kvestoriai bus atsakingi už leidimo įeiti ir išeiti iš parlamento suteikimą. Bus nustatytas Elksenos kodeksas ir jį reikės įtraukti į devinto, prie 9 straipsnio pridėto 10 priedo deš, dešimtą punktą. Taip pat parlamentas sudarys biurą generalinio sekretoriaus pasiūlymų. Yra ir kitų pakeitimų devintame straipsnėje. Ir to susitarimo dalis, kurios tampa nereikalingos, bus išbrauktos, bet kas labai svarbu, kad mes iš tiesų išlaikome savo galės, mes e, ir toliau turėsime duoti sutikimą, išduoti leidimą, o tie, kurie norės e, dirbti ir būti parlamento pastate, turės registruotis. Bet aišku, nereikės registruotas rinkėjams, pavyzdžiui, šeimos nariams, kurie norėtų lankytis parlamente. Taigi, tiek iš mano pusės galėčiau pasakyti ir galime pradėti diskusiją. Kas nori pasisakyti? Ponas Garta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad tvirtinsime labai svarbius du pranešimus. Jūs pats sakėte, viena vertus Kalbame apie darbo tvarkos taisyklių pakeitimą, bet taip pat ir apie po politinį aspektą. Ir skaidrumas čia be abejo labai svarbu, svarbus. Man labai atrodo gerai, jog pakeistas tas pavadinimas į skaidrumo registrą, nes jeigu įstaigos veikia skaidriai, tai viskas gerai, nebereikės registruotis į lobistų registrą, nors galbūt tie žmonės būtent lobistai ir yra. Dėl bendro skaidrumo registro, manau, reiktų formuluoti kiek griežčiau, nes piliečiai nelabai aiškiai skiria komisijos darbą, parlamento darbą ir trečiasias kitas institucijas, pavyzdžiui, tarybą. Taigi reikia kalbėti apie bendrą skaidrumo registrą, bet aiškiai labai formuluoti visas, visus principus, kad nebeliktų jokios erdvės savoms interpretacijoms. Tai yra bendras registras ir taip pat jis turi būti viešas. Tai yra numatyta. Labai puikia mintis iš komisijos pusės, kad visi galės matyti, kiek tai kainuoja. Manau labai, manau, labai naudingas dalykas. Ir lankytojų grupėms jau šiandien sakiau, pažvelkite štai į šį registrą, turime laisvanoriškų pagrindų vedamą registrą, bet svarbu ir kad privaloma tvarka jis būtų tvarkomas ir kad ir taryba šiame projekte dalyvautų. Tai tokios būtų mano pastabos dėl to, kas taisytina bet manau esame teisingame kelyje. Pavyzdžiui, dėl nesilaikymo registro tvarkos m, mm, labai gerų dalykų yra numatyta, reikia, kad visi žinotų, jog yra numatytas sankcijos, kon, pasiekmes už tai, kad nesilaikoma registro taisyklių. Iš esmės galime pasakyti, kad labai geras pranešimas ir tiek parlamentas, tiek kitos dvi institucijos, manau, galės dėl to dirbti dar našiau, žengti reikšmingą žingsnį pirmin. Nes daug kas sako, kad Europoje dirbama neskaidriai, bet aš manau, kad būtent šis dalykas padės pasiekti to skaidrumo. Tai yra du puikūs pranešimai, tad reikia pasistengti, kad kiek įmanoma greičiau jau patvirtintume juos ir jie būtų įgyvendinami. Ačiū. Ačiū. Ponas Daf, o po to ponas Hefneris. Pone pirmininkė, ačiū, kad suteikite galimybę pasisakyti. Apskritai manau, kad dirbame tinkamą linkmę ir bet kuriuo atveju šis tarp institucinis susitarimas yra kur kas geriau negu tai, kas buvo anksčiau. Visgi Mane šiek tiek neramina tokios kategorijos žmonių kaip teisininkai ir kunigai, nes tai yra išskirtinės iš dalies grupės, teisininkai ir dvasininkai irgi be kita ko atstovauja tam tikriems interesams, gali jiems atstovauti Bet to, todėl privilegijos, kurios suteikiamos šioms asmenų kategorijoms, yra įtvirtintos sutartyje. Bet dvasininkyje, kaip ir profsąjungos ar kitos asmenų grupės, dalyvauja dialoge, bet neveikia kaip lobistai. Kita vertus, galima išskirti dvi aiškiai jų vykdomas funkcijas. Aš neturiu susitarimo teksto, bet tarp institucinėme susitarime yra daromas skirtumas tarp šių asmenų atliekamų funkcijų ir rezoliucijos šeštosios dalies B punktą tokio dvasininkų išskirimo nebelieka. O teisininkai ir toliau minimi. Aš manau, kad tiesiog įvyko klaida ir būčiau dėkingas, kad jūs paaiškintumėt, kodėl taip atsitiko. O dėl darbo tvarkos taisyklių ir jų penktojo siūlamo pakeitimo, tai man sunku suprasti, ko siekiama penktuoju pakeitimu. Gal jūs galėtumėt uh, pateikti pavyzdį, kaip iš tiesų pagal šį pakeitimą būtų, kai asmuo turi ilgalaikį leidimą, bet nepatenka į susitarimo taikymo sritį. Ačiū. Ja, liebe Kollegen, Herr Präsident, ich glaube, das ist. Mėly kolegos, ponė pirmininkė, manau, kad tai geras teisingas žingsnis pirmin, demokratijai reikia daugiau skaidrumo ir turime daryti viską, kad e, kovotume su klaidingu įsivaizdavimu, kad e, šiuose rūmose ar kur kitur neskaidrus sprendimai e, priimami ar kad daromas spaudimas parlamento nariams. Turint omenyje visą tai, skaidrumo registras yra viena iš labai svarbių priemonių šalia kitų įgyvendinti demokratiją, didinti pasitikėjimą mumis, prieigą e, prie komisijos vykdomo darbo, e, prie kontaktas su komisijos nariais turi būti užtikrinamas parlamentarams ir jau seniai kovojame už tokį skaidrumo registrą, dėl to manome, kad e, reikia įvertinti kaip didžiulį pasisekimą, nors ir nėra atsižvelgiama į visus mūsų pageidavimus. Nepaisant to, balsuosime už, nes manome, kad tai yra didelis žingsnis pirmin. Vis tiek dar taip pat norėčiau pasakyti, kad nei visus klausimus yra atsakoma, daug kas lieka neaptarta, pavyzdžiui, tarybai skiriama labai mažai dėmesio. Reikėtų, kad taryba dalyvautų projekte panašiai kaip komisija ir parlamentas. Toliau dėl neprivalomumo duomenų teikimo. Reikia pasakyti, kad manome, kad tai yra trūkumas šio pranešimo. Aišku, yra pasakyta, kad gerai, jeigu nesilaikoma tokios tvarkos, tai tada nebus suteikiama ilgalaikė prieiga prie patalpų, vykstančių posėdžių ir taip toliau. Bet kita vertus, negalima juk visko sutvarkyti taisyklėmis, negalima sutvarkyti viso to, kas vyksta už šių, šių rūmų salių ribų. Kitame organizacinėme lygmenyje taip tariant. Ir negalime taip pat ir savo pačių elgesio taisyklėmis vien tik sureglamentuoti. Taigi kiekvieno parlamentaro e, sąžinė sprendžia, kokios moralės laikytis. Kiekvienas esame įsipareigoję bandyti atmesti bet kokius kaltinimus. Taigi būtume norėję gal ir daugiau pasiekti šio pranešimu, bet taip jau yra, tokia politikos kasdienybės dalė, bet nepaisant to vis tiek sutiksime su pranešimu. Ja, im Anschluss an das, was André Duff gesagt hat und auch nochmal unter. Ačiū. Dar taip pat sureaguosiu į tai, ką sakė panas Duff ir dėl šešto punkto B dalies socialiniai partneriai yra išskiriami, be kita ko bažnyčios ir dar porą grupių, kurių gal negalima vadinti interesų grupėmis. E, tai pavyzdžiui, notarai e, tose valstybėse narėse, kur notarai yra e, kaip oficialūs pareigūnai ir taip pat dar teisėjai. Bet aš manau, kad trečioji valdžia teismai neturėtų būti taip traktuojami, ar negalima būtų irgi tų dviejų grupių taip pat išskirti iš šios tvarkos taikymo, nes mano manimu tiesiog pats teisėjo ar notaro kaip oficialaus pareigūno darbas jau reiškia, kad tikrai negali būti lobistas, negali imtis konsultacinės veiklos, patarinėti kokiais nors klausimais, taigi turėtumėm išskirti kaip išimti ir šias grupės. Uh, so... Dėkoju. Tai nebūtų pastaba, bet tiesiog noriu šį beitą pasiaiškinti. Nes man atrodo, kad nepakankamai laiko buvo skiriama šiam dalykui, bet aš peržiūrėjau šiek tiek dokumentą ir kiek suprantu, yra aptariama lobistų metodikos problema iš abiejų pusių. Viena vertus yra bandoma vertinti tas organizacijas, kurios be jokios abejonės yra lobistinės organizacijos, kurios turi interesų, įsipareigojimų, yra nusistačiusios atitinkamai ir kaip jos elgesi laikantis tam tikrų standartų. Na ir kita vertus, jūs įtraukėte akredituotus padėjėjus, vietoje dirbančius padėjėjus, kurie taip pat gali turėti įtakos teisėkros procesui. Na ir po to bandote išsiaiškinti, ar jie irgi negalėtų turėti kažkokiu tai neatskleistų interesų, ar jiems nėra daroma įtaka. E, tiesiog noriu, kad jūs paaiškintumėte, ar tai, ką sakau, yra teisinga. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu. Diskusijose, kai buvo tvirtinamas bendras registras, kai, yra, kai bus tvirtinamas bendras registras, man atrodo, kad reiktų čia pridėti ir politinių spalvų. Nereikia vien tik tai kalbėti apie reguliavimą ir reglamento parengimą. Esame išgyvename dar ekonominę krizę. Na ir ši krizė padarė įtakos tai, kaip socialinė prasme yra vertinamos įvairios institucijos. Tas pats pasakytina apie nacionalinius parlamentus. Yra daug ES valstybių, kurios taiko griežtesnius mechanizmus. Na ir tiek skaidrumo mechanizmus tiek kitus reikalavimus, e, kurie yra taikomi parlamentarams. Tiesiog kalbu apie tai, kas yra daroma valstybėse narėse. Na ir dažnai ES yra kaltinama dėl ribojančių priemonių, tam tikrų apkarpimų, kurie privalomi valstybėms narėms dėl susiklošusios krizės. Taigi daugia, dauguma žmonių pirštais rodo į ES institucijas, nes jos tampa tam tikrais taikiniais, nes piliečiai yra nusivylę, nusiminę ir visą tą neapykantą siunčia Europos institucijų pusę. Taigi būtų prasminga apie tai pamastyti ir pagalvoti apie politinę, e, moralinę šio pasiūlymo plotmę. Skaidrumas yra, aišku, kur kas veiksmingesnis nei bendras draudimas. Įvairios studijos rodo, kad viešai skelbiant tai, kas yra daroma, reiškia, kad yra tam, tikrų, tam tikros ribos, atsiranda tam tikros ribos. Ir toks požiūris yra kur kas veiksmingesnis nei draudimas. Kai aš pradėjau dirbti Ispanijos administracijoje, tai buvo labai seniai, tada dar ir plaukų e, turėjau daugiau. Tuomet bent jau Junktinėje karalystėje buvo teigiama, kad valstybės pareigūnai turi būti sąžiningi. Nes jeigu jie nėra sąžiningi, bus nekaip. Būtent tai buvo kalbama, kai aš pradėjau dirbti valstybės tarnyboje Ispanijoje. Taigi aš manau, kad <clears throat> labai svarbu užtikrinti efektyvumą, skaidrumą ir negalime vien tik tai parengti draudimų sąrašo. Uh, Žinoma, yra tam tikros bendros taisyklės ir jeigu kažkas skaidrumo taisyklių nesilaiko, kaip sakė ponia Groti, tai jie turi atnešti aiškių padarinių. Rimtų aiškių padarinių. Manau, visi pritarėme, kad taryba turėtų irgi prisijungti prie šio reglamento. Na, aš tvirtai manau, kad kai bus parengtas bendras komisijos parlamento registras, tuomet ir taryba e, jau šiokį tokį spaudimą ir panašu, kad irgi prie jo prisijungs. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Trumpas pamastymas. Aš kėliau tą klausimą, kai buvo aptariamas e, stub pranešimas. Uh, Pirmiausia, problema dėl skaidrumo yra štai kokia. Ribos yra labai neaiškios, kuomet lobisnė veikla tampa kažkom kitu ir kuomet veikla yra lobisnė veikla. E, ponas Dav kalbėjo apie kunigus ir teisininkus. Aš manau, kad reikia pakalbėti ir apie e, dip diplomatus, nes kartais jie irgi užsima lobisnė veikla ir tai, arba bent jau veikla artima lobisnė veiklai. Ir galbūt juos reiktų įtraukti į šimčių sąrašą, įtraukti juos į tą sąrašą, parodant, kad mes suvokiame, kad ir jie patenka į šią konkrečią kategoriją. Aš nieko nesu nusistačiusi prieš juos, tačiau manau, kad laikantis skaidrumo taisyklių, kurios yra gan miglotos, aš manau, kad reiktų įtraukti ir šią žmonių kategoriją. Dėkuoju. Eh, tak, eh, formand. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi pritariu tiems, kurie teigia, kad e, džiugu, jog pasiekta yra pažangos, bet aš taip pat manau, kad čia dar šio beito trūksta. Na ir dabar, aišku, reikia peržiūrėti tą sistemą, laiko yra nedaug. Ir aišku, matyti diskusijos e, vyks dar ir vėliau. Uh, bet norime peržiūrėti sistemą prieš parlamento rinkimus. Aišku, tai yra nebloga paskata įtraukti labiau piliečius į šias diskusijas. Na ir viena, viena sunkumų, kurį išvelgiame šioje sistemoje, yra tas didžiulis atotrukis, spraga, atotrukis tarp lobistų atlyginimų. tas atotraukis yra didžiulis. Ir aišku, tas registras yra savanoriškas, bet kokios būtų taikomos nuobaudos, jeigu nebūtų laikomasi to registro taisyklių. Pati didžiausia, griežčiausia nuoboda, man atrodo, yra ta, kad tiesiog esi išbraukiamas iš to savanoriško registro. Taigi kyla klausimas, ar tokia sankcija, tokia nuoboda yra pakankamai griežta. Na ir kalbant apie būsimas diskusijas kai bus peržiūrima sistema, man atrodo, kad reiktų pamastyti e, būtent apie tas situacijas, kai nėra laikomasi taisyklių, kai yra, pažiūrėjau, pateikiama netiksli informacija, tuomet registre reikia papildomai paminėti, kad neteisinga informacija, netiksli informacija buvo pateikta. Aš manau, kad tai būtų teisingas žingsnis e, link, teisinga linkme, nors jis dar yra labai nedidelis. Dar daugiau dalykų trūksta. Благодаря, господин председател. Аз поделям повечето от... Ačiū, pana pirmininkė. Aš sutinku su daugeliu pasisakymų dėl skaidrumo registro ir dėl tarp institucinio susitarimo. Sutinku su tuo, kas buvo jau iki šiol pasakyta, tačiau visgi manau, kad nedaug kas labai jau aiškiai geba įsivaizduoti, kaip, kokį poveikį tai turės nacionaliniu lygiu. Konkrečiai reikėtų kalbėti apie naujasias valstybės nares. Ilgą laiką mes dirbome visiškai kitomis sąlygomis. Buvo kalbama apie kapitalizmą ir apie lobizmą kaip apie labai neįgiamus dalykus Ir vis dar ir šiandien tos savokos yra klaidingai interpretuojamos galbūt, tad ir šį pasiūlymą reiktų vertinti tiesiog kaip naujovę, bet ne kaip e, kasdienybę, kaip jau įprasta tvarka džiugu, kad bus įvestas toks skaidrumo registras ir kad remdamiesi juo galėsime geriau dirbti. Ir esu įsitikinęs, kad būtina ir piliečiams teikti labai aiškę informaciją apie skaidrumo registrą. O tame pačiame kontekste reikėtų paminėti taip pat ir žiniasklaidą. Žiniasklaidos atstovus taip pat reikėtų įtraukti į šį labai svarbų projektą, kadangi būtent žiniasklaidos atstovai informuoja visuomenę, viešuomenę. Ir kartais skleidžia teisingą informaciją, kartais klaidingą arba iškreiptą informaciją pateikia. Tad tam tikrų mastų žiniasklaidą taip pat galima vertinti kaip uh, lobistus. Allora, avrete modo di eh, indicare. Gerai. Mes pasižymėjome jūsų pastabas ir prašymus padaryti tam tikrus pakeitimus ir siūlyčiau, kad mes balandžio 19 dieną balsuotume dėl abiejų pranešimų, o pakeitimo terminas bus kovo 24 dienos 12 nakties. Jūs žinote, kad reikėtų, jog savo siūlomas pakeitimus formalizuotumėt ir pateiktumėt oficialiai. Ir ponia Hefneri, aš ne visiškai suprantu, kaip jūs įsivaizduojate privalomą registravimą, ką tai, ką tai reikštų praktikoje. Tai reikštų, kad visi Europoje, ne tik Belgijoje ar kitur, turėtų užsiregistruoti registre Ir visos tos įmonės turėtų tą padaryti, nepaisant to, ar jos jų savo interesų atstovus ar ne. Taigi, jeigu tie, kurie nori apginti savo interesus Europos parlamente arba juos pristatyti, tie turi užsiregistruoti. Bet negalime nustatyti prievolės visiems. Mes nustatome taisyklės tiems, kurie nori atvykti į Europos parlamentą. Aš neskaičiau čia jums viso susitarimo ir taip pat Elksenos kodekso, kuriame yra devini punktai, jų visų irgi nepristačiau išsamei, aišku, mes galime juos aptarti, tačiau mes privalome užtikrinti skaidrumą ir gerbti skaidrumo principą. Taip registrą sudarys atskiri šeši skyriai, kurie tiesą pasakius nėra labai skirtingi, nes visi turės laikytis tų pačių taisyklių, bet egzistuoja tam tikri etiniai skirtumai tarptų žmonių, kurie, pavyzdžiui, atvyksta ketindami ginti savo ekonominį interesą ir yra tokių, kurie atvyksta Europos parlamentą ginti kitų žmonių teisų. Taigi, arba tiesiog atvyksta tam, kad stebėtų, kaip vyksta Europos parlamento darbas, kokius nutarimus mes priimame. Taigi tos žmonių kategorijos tikrai skiriasi viena nuo kitos. Taip kaip skiriasi vieni nuo kitų, sakysime, kultūros organizacijų atstovai, nekomercinio organizacijų atstovai nuo teisininkų, nuo advokatų ar kitų. Ir manau, kad tikrai reikėtų įtraukti ir dvasininkus ir religinės organizacijas į penktąjį skyrių. Man regis pagal susitarimų 17 straipsnį tai galima padaryti. Ir aš kalbu ne apie konkrečias religinės bendruomenės, bet apie dvasininkus apskritai. Kitas dalykas tai yra teisininkai, kurie įpareigoti atstovauti kam nors. Vykdant atstovavimo funkciją, jam gali tekti lankytis parlamente. Ir jie turėtų atvykti nebūtinai registruojantis, nes yra straipsnis leidžiantis į parlamentą atvykti asmenims, kurie nepatenka į susitarimo dėl registro taikymo sritį. Na, pavyzdžiui, e, parlamento narių Bruselėje gyvenantis padėjėjai. Aš galiu, pavyzdžiui, paprašyti, kad mano žmona mane lydėtų ir galiu prašyti jai leidimo kaip šeimos nariai. Taigi, manau, reikėtų atskirti vieną atvejį nuo kito. Dabar keletą žodžių dėl tarybos. Taip, tai labai svarbu, tačiau dėja susitarime ne per daug kas pasakyta. 28 skirsnė yra pasakyta, kad Europos parlamentas ir taryba kviečiami sudaryti registrą. Tai yra oficialus kvietimas ir mes tuo kvietimu pasinaudosime. Dabar išimtis. Yra numatyta visa eilė išimčių, kaip ir sankcijų. Galima taikyti keturis, keturis sankcijų tipus. Pirmiausia, tai yra netyčinis taisyklių pažeidimas. Antras, sąmoningas taisyklių pažeidimas. Bet sąmoningai e, tai dar viena kategorija, kai yra pažeidžiamos taisyklės, bet po to asmuo ištaiso, taip pat yra netyčinis elgesio kodekso pažeidimas ir sąmoningas elgesio kodekso um, pažeidimas. O sankcijos už tuos nusižengimus būtų nuo oficialaus įspėjimo iki įvairių kitų priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, išbraukimas iš registro. Dar kartą pasakysiu, kad tikrai kruopšiai pasižymėjau jūsų pastabas ir pasiūlymus. Dar kartą visą tai perskaitysiu ir jeigu norite pateikti daugiau pasiūlymų dėl pakeitimų, padarykite tą iki kovo 24 dienos vidurnakčio. Ir manau, kad šiuo mi galime baigti penkto klausimo svarstymą. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Kaip žinia, šeštas darbo tvarkės punktas perkeliamas į rydieną. O mes dabar svarstysime septintąjį darbo tvarkės klausimą. Pranešėjos Marijata Gienaku pranešimas dėl 2004 metų reglamento. Jūs žinote, kad Sausio 26 dieną vyko labai svarbus klausimai. Vasario pradžioje pranešėja pristatė savo pranešimą. Dėl jos pranešimo pakeis, pateikti 99 pakeitimai. Ir dabar, manau, galime pradėti diskusiją. Pažiūrėsime, ar mūsų diskusija šiandien leis rytoj dėl pranešėjos balsuoti. Dėl pranešėjos pranešimo balsuoti, nes pranešėjai tikrai to norėtų. Taigi, ponė Kenaku, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas tiesiogiai susijęs su pranešimu, kuris buvo patiktas 2007 metais. 2007 metais taip pat buvo pat pakeistas reglamentas dėl um, Europos politinių partijų finansavimo. Mm, jos yra remiamos um, viešosiomis lėšomis per Europos parlamentą ir mano pranešime būtent remiamasi tą pačią prielaidą. Norime vieningos tvarkos visoms Europos politinėms partijoms. Nes kol kas tvarka tokia, kad politinės partijos lyg e, atrodo kaip tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, bet taip nėra. Tai netitinka Lisabonos starties nuostatų, kadangi pagal Lisabonos sutartį numatyta, jog politinės partijos e, vaidina demokratinį e, vaidmenį ir prisideda reikšmingai prie demokratijos plėtojimo Europoje. O kitas dalykas, iš esmės, be abejo, negali būti dialogo partnerių, kuriems nebūtų priskiriamas joks ryškesnis vaidmuo. Taigi, generalinis sekretorius prisidėjo rengiant pranešimą, aptarė poveikį finansavimo ar nefinansavimo, taip pat auditorių rūmų ataskaita yra pridedama ir biuro ataskaita. 2007 metais Tai yra savo laiku buvo pabrėžiama, kad mes esame įpareigoti suformuluoti politinę teisinę ir mokesčių teisę paremtą tinkamą sistemą politinėms partijams finansuoti. Ir, ponė pirmininkė, jau minėjote klausimus vykusius. Mm. Juose dalyvavo visų Europos kvietėme dalyvauti visas e, Europos politinės partijas, jų atstovus, e, taip pat aukštųjų mokyklų atstovus, tarptautinių organizacijų nagrinėjančių skaidrumą atstovus. Ir sakėme, kad ne tik Europos politinių partijų, nacionalinių ar regioninių partijų atstovai gali dalyvauti tokioje sistemoje, bet taip pat ir pavieniai asmenys, kurie nori tapti ar būti Europos politinių partijų nariais. Tokią veiklą būtinai reikia remti, o ne tiesiog leisti. Taigi Europos politinių partijų nariai gali būti pavieniai nariai, Tiesa, Europos politinė partija būtinai turi būti atstovaujama septyniose bent jau valstybėse narėse ir tie nariai gali būti arba nacionaliniu lygiu į parlamentus išrinkti, arba regioniniu lygiu į regioninę valdžiai būti išrinkti. Ir čia jau galioja tam tikros prielaidos, kadangi regionai turi turėti tam tikrus įstatymų leidimos įgaliojimus. Čia reiktų atkreipti dėmesį į Ispanijos ar Vokietijos um, politinę tvarką, kur yra regionų, kurie gali imtis politinių iniciatyvų, jas įgyvendinti. Kitose valstybėse narėse yra regionų, regioninės valdžios, bet jos neturi įstatymų leidybos um, kompetencijos. Ta reikia aiškiai išskirti. Toliau dėl finansavimo aspektų. Mes laikomės griežtai to, kas numatyta reglamente. Tai yra kad e, Europos politinės partijos atstovas bent vienas turi e, būti ir parlamento narys, Europos parlamento narys. Ir taip pat reikia tuo remtis kaip kriterijumi klasifikuojant e, politinę partiją kaip Europos politinę partiją ir svarstant finansavimo galimybės. Pavyzdžiui, rengiantis par, Europos parlamento rinkimams gali būti suformuojama nauja Europos politinė partija, bet jeigu po rinkimų Europos parlamentą nebus bent vienas narys išrenkamas į Europos parlamentą, tuomet finansavimas e, neteikiamas. Taigi tokie tie finansavimo klausimai iki šiol finansavimas. Finansavimą būdavo galima skirti asmenims ir būtent iki 12 tūkstančių eurų sumą skirti konkrečiai. O mes siūlome, kad dabar ta viršutinė riba būtų 25 tūkstančiai eurų, bet nedaugiau. Manome, kad Europos politinės partijos iš esmės turėtų būti finansuojamos per narių įnašus bet tą pasiekti ne visada įmanoma, ponė pirmininkė. Dėl to galima būtų, pavyzdžiui, po dešimties metų, po to, kai tos Europos politinės partijos jau turi ir paskirų narių, jeigu remtumėmės tokiu principu, tai pakenktume kitoms politinėms partijoms, kurios narių parlamente neturės. Bet nereikėtų nukrypti nuo tos nuostatos, kad politinės partijos būtinai turi būti um, teisiniai subjektai, juridiniai subjektai, turi dalyvauti rinkimuose Europos parlamentą ir dar kartą primenu, kad nacionalinės politinės partijos tikrai valstybėse narėse būtent turi juridinio asmens statusą ir būtų neteisinga, jeigu leistume, kad Europos politinės partijos ir toliau būtų traktuojamos kaip nevyriausybinės organizacijos ar liktų nevyriausybinėmis organizacijomis. Tokios tvarkos taikymas mūsų manimų visai realus, jeigu atsižvelgsime darbę to ir į tai, ką sako auditorų rūmai, bet taip pat ir skaidrumą be abejo reikia užtikrinti, nes gyvename tokiu laikmečiu, kai skaidrumas tampa vis svarbesnis ir svarbesnis. Informacija, kuri yra teikiama piliečiams, dažnai yra iškreipta ir tai, manau, verčia mus pagalvoti apie paviešinimo klausimą. Ir skaidrumo aspektus be abejo, kalbant apie Europos politinės partijas. Pone pirmininkė, norėtume, kad Europos komisija pateiktų savo pasiūlymą, kad Europos politinės partijos įgytų tapatybę ir kad diskusijų metu, kurios pavyzdžiui vyksta, kad ir Belgijos valstybės, kon, Belgijos valstybės kontekste, kontekste, galėtų būti mm, vedamos ir kad politinės partijos galėtų būti finansuojamos. Europos politinės partijas iš esmės jau pripažįstame, nes jau daugelį dešimtmečių jos egzistuoja, mes jas pripažįstame, finansuojame, taip pat e, žinome, jog yra fondai steigiami Europos politinių, politinių partijos, taip pat esame pripažinę kai kur yra minimas žodis affiliation. Aš kai kuriuos kompromisinius pakeitimus paremiau, e, kur kalbama apie partijas taip, kaip yra paminėta reglamente, nes reglamente labai aiškiai yra pasakyta, kas gali priklausyti Europos politinėms partijoms arba politinės partijos arba tie fondai, kurie yra siejami su atitinkamomis politinėmis partijomis, taigi traktuojama vienodai. O fondai labai naudingas paslaugas teikia ne tik Europos politinėms partijoms, bet taip pat ir frakcijoms Europos parlamente. Jos fondai organizuoja įvairius renginius, taip pat stengiasi vykdyti demokratiją, užtikrinti skaidrumą siekia, kad būtų paleisti kaliniai kai kurie ir taip toliau ir panašiai. O jeigu kalbėsime apie trečiasią šalis, kuriuose nėra demokratijos modelio toks, koks jis yra Europoje, būtent ten fondų veikla yra be galo svarbi. Prisiminkime, pavyzdžiui, e, viduržėme jūros pietinę pakrantę, tai kas ten pastarosiamis savaitėmis vyko fondai politinių partijų čia tikrai gali reikšmingai prisidėti. O jeigu pažvelgsime į rytų Europą, čia yra valstybių, kurios jau turi kandidatės statusą. Galbūt ir nebesiplėsiu daugiau, ponė pirmininkė, apeliuoju tai, kad patvirtintume šį pranešimą. Žinau, kad kai kam dar kyla abejonių dėl vieno dalyko, apie tai jau užsiminiau. Tai yra, kaip bus su politinių partijų nariais, kurie nori e, ypatingo mokestinio statuso. Yra pateikta įvairių pasiūlymų dėl pakeitimų, kiekvieno jūsų teisė juos teikti, bet visgi turite priešais akį šiandieną mano siūlomą pranešimą ir aš manau, kad rytoj būtų galima dėl jo balsuoti ir stengtis kiek įmanoma greičiau baigti nagrinėti šios klausimus, kad e, turėtume aišku pasiūlymą dėl to, kaip traktuoti Europos politinės partijas, o taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad Lisabono sutartis, kuri galioja jau pusantrų maždaug metų, turi būti taikoma, jos nuostatos privalo būti įgyvendinamos. Ir Europos politinės partijos turi įgyti e, teisinį juridinio asmens statusą, kadangi valstybėse narėse joms toks statusas yra suteikiamas ir negalime leisti, kad ES e, lygmenių, Europos lygmenių to statuso jos neturėtų. Aš manau, kad tą būtina pakeisti. Dėkoju visiems kolegoms nuoširdžiai už bendradarbiavimą, taip pat ir jums asmeniškai už paramą ypač kalbant apie tuos mūsų suorganizuotus klausimus, kurie tikrai padėjo toliau renkti šį pranešimą. Ačiū. Dėkoju. Pone Genakau, už pasisakymą ir už atliktą didžiulį darbą. Ponas Gerėro bus pirmasis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Janaku, Pone Janaku, norėčiau Jums padėkoti už um, pasisakymą, bet kaip, taip pat, kaip sakė pirmininkas, norėčiau padėkoti ir už visą didžiulį atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Norėčiau padėkoti ir pirmininkui už jo atliktą darbą. Man atrodo, kad komitete visi sutarėme, kad politinės partijos yra labai svarbi priemonė atstovai, atstojavau atstovajamojoje demokratijoje. Tai yra mūsų institucijų širdis. Mes galime, aišku, pagerinti situaciją ir situacija pagerėjo dėl piliečių iniciatyvos, e, kuri yra patvirtinta ir ponė Zita Gurma ir ponas Lamasur čia atliko milžinišką darbą. Na, o kalbant apie politinės partijas, akivaizdu, kad istorijoje buvo keturi etapai po liber, liberaliosios revoliucijos. Ir tai, kaip buvo elgiamasi su politinėmis partijomis. Pirmasis etapas buvo partijų atmetimas, antro, antrasis etapas jų ignoravimas, trečiasis etapas jų legalizavimas ir ketvirtasis etapas bandant konstituciją numatyti politinių partijų principus. Ir manau, kad visose mūsų valstybėse yra pripažįstama, kad politinės partijos vaidina labai svarbu vaidmenį ir suvaidino labai svarbu vaidmenį formuojant viešąją nuomonę. Lisabonos sutartyje tai yra pripažįstama. Yra numatytas aiškus politinių partijų statusas, na, o mes turime sustiprinti jų padėtį ir parengti uh, aišku tinkamą teisinį statusą. Tam, kad politinės partijos nebūtų vertinamos kaip svetimkūniai politinėje arenoje. Puikiai žinote, kaip su jomis buvo elgiamasi, pavyzdžiui, Belgijoje, taigi turime keisti susiklošysią situaciją. Yra pateikti 99 pakeitimai pranešimui, tačiau tai nereiškia, kad dauguma komiteto narių nepritarė tą informaciją, kur yra jūsų pranešime. Tiesiog, aš manau, vyroja gan platus sutarimas. Yra pritariama jūsų pranešimui iš principo dėl to, kad atlikta daug parengiamojo darbo. Jūs bendravote su kolegomis, rengėte klausimus, e, kurių metu buvo išklausyti įvairūs atstovai. Taigi norėčiau pasakyti, kad pakeitimų skaičius, 99 pakeitimai, neatspindi to, kiek komitete vyrauja sutarimo ir tikrai komitetas ir pritarė jūsų pranešimui. Dėl jūsų, dėl mano frakcijos, pone, pone Grotė, pone Gurmai, aš ir dar vienas kolega, mes pakeitė, pateikėme pakeitimą, kelis pakeitimus ir aš bandysiu dabar juos pristatyti ir paaiškinti, ko siekiame savo, pakeiti, ko siekiame savo pakeitimais. Yra keletas pakeitimų, kurie yra susiję su AA konstatuojamąją dalimi ir dešimtuoju straipsniu. Tais pakeitimais prašome, kad būtų išbraukta nuoroda į fiskalinį režimą, taikoma partijos darbuotojams. Mes neatmetame paties principo, bet manome, kad galbūt politinė prasme nėra pats tinkamiausias laikas, nes būtų sunku paaiškinti tokį planą politinių partijų darbuotojams būtų sunku rasti pateisinimo argumentų. tai nereiškia, kad negalėtumėme to siekti vėliau. Bet tada, esant dabartiniai situacijai, gal geriau būtų ne, nesvarstyti tų dalykų. Neteigiame, kad esame prieš, tiesiog manome, kad nėra tinkamas laikas. Nemanome, kad šis pranešimas yra ta vieta, kur reiktų apie tai kalbėti. Būtų šiek tiek sudėtinga paaiškinti tai visuomeniai. Po to yra pakeitimų dėl sąlygų, kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima įsteigti politinę partiją ir kokiu reikalavimu, reik, kokius reikalavimus reikia tenkinti, kad e, galima būtų gauti finansavimą. Mūsų frakcija mano, kad politinės partijas galima steigti remiantis įvairiais modeliais, priklausomai nuo to, kas nori tą partiją įsteigti. Aišku, reikalinga tenkinti tam tikrus reikalavimus ir dalis tų reikalavimų yra minimi pranešime. Būtent, kad partija turi būti demokratiška ir taip toliau ir panašiai. Tačiau aš nemanau, kad galima reikalauti iš naujos įsteigtos politinės partijos jeigu ji nori tapti Europinę politinę partiją, kad ji turėtų savo atstovą Europos parlamente. Aš nemanau, kad e, toks reikalavimas yra teisingas, nes gali įsisteigti nauja politinė partija, kuri neturi, neturėjo kandida, kandidatų Europos e, parlamento rinkimuose. Taigi aš manau, kad reikia daryti skirtumą tarp politinės partijos įsteigimo ir finansavimo. Pirmoji atveju politinė partija nebūtinai privalo turėti narių Europos parlamente, tačiau jeigu partija nori gauti finansavimą, tuomet jau minimaliai turi būti atstovaujama, bent jau vienas parlamentaras turi dirbti Europos parlamente. Ir negalime, aišku, finansuoti bet kokios Europos politinės partijos. Po rinkimų politinė partija turi įrodyti, kad e, ji yra remiama žmonių ES. Dar vienas pakeitimas. Atspindi tai, kad kalbant apie 12, 14, 15 ir 17 straipsnius jūsų pranešime, kur kalbama apie rinkimų reformą. Kalbant apie Europos parlamento rinkimus man netrodo, kad šiame pranešime apie tai reiktų kalbėti. Čia juk mes kalbame apie tuos reglamentus, kurie skirti politinėms partijoms ir politinių partijų finansavimui. Aš nemanau, kad e, šiuo pranešimu mes e, bandome spręsti, ar rinkimų sistema yra teisinga ar ne, ar ją reikėtų reformuoti, juk netoks yra pranešimo tikslas. ponas Daf būtent šį klausimą aptarė savo pranešime, taigi aš manau, kad mes manome, kad būtent pono Dafo pranešime apie tai reikia kalbėti ir aišku, jeigu kolegų, yra, yra kolegų pasiūlymų, kaip reformuoti rinkimų sistemą Europoje, būtent pono Dafo pranešime apie tai reikia kalbėti. Įvairiose valstybėse egzistuoja politinių partijų partijas reglamentuojančios taisyklės, jų veiklą reglamentuojančios taisyklės, taip pat yra įvairių įstatymų, kuriuose yra aptariama rinkimų sistema ir, aišku, tie įstatymai nėra, tai nėra tas pats įstatymas įvairiose valstybėse narėse. Yra dar vienas pakeitimas, kuriame teigiame, kad, teigiama, kad politinių partijų darbo ir veiklos taisyklės turi atspindėti rinkimų sistemos pakeitimus. Tai reiškia, kad jeigu rinkimų sistema ES yra reformuojama, tuomet akivaizdu, kad tai turi atsispindėti ir politinių partijų reglamentuose. Yra dar vienas pakeitimas, kur kalbama apie dotacijas 25 tūkstančiai eurų, tie gali aukoti vienas rėmėjas per metus. Vienas Na ir dar viena pastaba. Nema, nemanome, kad politinės partijos privalėtų numatyti bendrą finansavimą, jeigu gauna finansavimą iš ES. Nacionalinių partijų finansavimo įstatymuose tikrai nėra nuostatos, pagal kurią partija privalo prisidėti privalom matyti bendrą finansavimą. Bendrą finansavimas negali būti iš anksnės sąlyga finansavimu iš ES gauti. Taigi mes tam tikslui pateikėme du pakeitimus socialistų frakcijos vardu. E, viename pakeitime teigiama, kad reikia atsisakyti bendro finansavimo idėjos. Ir kitas pakeitimas yra, kuriame teigiama, kad 10 procentų nuo 10 iki 5 procentų turėtų sumažėti finansavimas. Na ir dar viena mintis. Aš nemanau, kad reiktų palaikyti vieną ar kitą pusę, kai kalba eina apie vidinę afiliaciją, kalbant apie Europos politinės partijas. Jeigu yra taisyklė, pagal kurią turi būti nacionalinės partijos narys tam, kad taptumėj Europinės politinės partijos nariu. Tai puiku, tačiau yra taisyklių, kur pritariama tiesioginiai afiliacijai, tiesioginiam priklausimui e, Europos politiniai partijai, nepriklausant nacionaliniai politiniai partijai. Taigi tų modelių yra įvairių Ir aš manau, kad kiekviena politinė partija Europoje galėtų apsispręsti, kaip ji nori, kokį afiliacijos modelį pasirinkti ji nori. Jeigu partija mano, kad reikalinga sąlyga priklausyti nacionaliniai e, politiniai partijai, puiku. Lai tai būna. Bet jeigu Europinė politinė partija nori atskiro, atskiros afiliacijos, atskiros, atskir, atskiros narystės modelio, puiku. Kiekviena partija turėtų pati apsispręsti, kokio narystės modelio nori. Taip pat yra pakeitimų, kurie, kuriuos teikia ponia Zita Gurmai. Ir dar pakomentuosiu paskutinę ponios Janakų mintį, kai ji kalbėjo apie tai, kad Europos politiniai fondai irgi suvaidina svarbu vaidmenį. Politiniai fondai suvaidina tikrai labai reikšmingą vaidmenį, ypatingai tuo metu, kai labai svarbu apsaugoti demokratiją, kai turime uh, nusiųsti svarbius e, konkrečius signalus, kai kalbame apie valdyseną. Turiuomenėje perinamosius laikotarpius, aš manau, kad Europos politinės partijos, atsiprašau, Europos politiniai fondai suvaidina labai svarbu vaidmenį, e, esant tokiams aplinkybėms. Ir aš norėčiau paminėti mano sukauptą patirtį Ispanijoje ir kolegos iš Graikijos, Portugalijos taip pat yra sukaupę nemažai panašios patirties nes pas mus įvyko politinė, politinis perinamasis laikotarpis ir esame labai dėkingi politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams. Aš kalbu apie, aišku, tos pačios e, politinės šeimos fondams, e, kalbu apie fondus ir partijas. Taigi labai svarbu apie tai užsiminti, ypatingai turint omenyje, kad yra dabar pasaulyje šalių, kurios išgyvena tą perinamąjį laikotarpį. Taigi, ponė Janaku, kiek žinau, yra pateikusi kompromisinių pakeitimų, mes tiems daugeliu kompromisinių pakeitimų esame pasirengę pritarti. Na, bet kuriuo atveju, kaip jau teigiau, egzistuoja gan platus sutarimas komitete. Šiandien ar rytoj vyks balsavimas ir mes tikrai pritarsime jūsų uh, kompromisiniams pakeitimams. Ačiū. Um, yes, um, like also... Pone pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už tokį sunkų darbą, o darbas tikrai nebuvo lengvas. 27 valstybėse narėse politinių partijų struktūra apskritai yra labai skirtinga, tuo labiau, kad um, atsiranda tokių veiksnių kaip kultūriniai veiksniai ir kiti finansavimo veiksniai, o mes bandome išvesti vieną bendrą europinį vardiklį Ir tai padaryti netaip jau paprasta. Ir aš manau, kad ponė Džanaku tikrai labai puikiai padirbėjo. Ypač vertėtų pagirti kompromisinius pasiūlymus, kuriems pritariu, bet ne visiems. Vienam pasiūlymui nepritariu. Ir norėčiau jį pakomentuoti. Manau, kad reikėtų mums šiek tiek e, spausti komisiją, kad ji kuo greičiau pateiktų teisėkuros pasiūlymą. 18 dabartinio teksto punktą mūsų komitetas yra kviečiamas renkti panašius pranešimus ateityje. Bet tada reikia teikti teisėkuros pasiūlymą. Aš manau, kad e, tai būtų labai sudėtingas kelias, pareikalautų jisai daug darbo, todėl gal reikėtų tiesiog kreiptis į komisiją, kad ji paspartintų uh, darbą pagal 225 sutarties straipsnį, teikdama nuostatų projektą. Ir tada nereikės renkti tolesnių ataskaitų mūsų komitetui. Manau, kad mes šiam klausimui skiriame per daug reikšmės. Kitas dalykas tai yra G kompromisinis pasiūlymas dėl 31 punkto. Aš irgi negaliu pritarti tam pasiūlymui. Be kita ko, negaliu pritarti dėl to, kad e, visos politinės partijos raginamos pradėti diskusiją dėl tiesioginės narystės europinėse partijose. Aš manau, kad viskas juk e, klostėsi ne per vienerius metus ir todėl šis aspektas nekarta buvo svarstytas. Dar noriu atkreipti sudėmėsi į 97 pakeitimą šiame kontekste, nes politinės partijos yra raginamos nustatyti tiesioginės narystės sąlygas. Tai jos darytų aišku vadovaudamosi savo interesais. Bet, kai Vonas Garero teisingai pastebėjo, visa tai nėra būtina, nes um, mūsų nacionalinės partijos ir mūsų frakcijos uh, vienodai masto dėl tiesioginės narystės. Mano galva, itin svarbu kad būtų galvojama apie tiesioginę sąsąją su Europinė partija. Nes tada tiesiogiai dirbama ir su Europos piliečiais. Aišku, atitinkamai turi būti numatyta piliečių galimybė įsitraukti į, pavyzdžiui, sprendimo prieimimo procesą. Todėl politinės partijos turėtų atitinkamai taisyti ir savo įstatus. Manyčiau, kad šioje srityje reikėtų kur kas sparčiau dirbti, bet apskritai ir šitą nuostatą sustiprinti, bet apskritai pranešėja tikrai atliko didžiulį darbą. Pirmininkas. Ačiū. Ponas Hefneris toliau. Ačiū pirmiausia, širdingai dėkoju taip pat ir aš pranešėjai už didžiulį nuveiktą darbą. Manau, padarytas reikšmingas žingsnis pirmin, skaidrios demokratinės tvarkos link. Vyko labai vaisingi, mano manimu, klausimai, bet nepaisant to turiu ir kritikos pareikšti, nes, pavyzdžiui, daug kas, kas buvo aptarta klausimų metu, peržiūrėtoje pranešimo versijoje, mano dideliai nuostabai ir taip pat apmaudui, e, nebebuvo įtraukta. Vienas dalykas, pavyzdžiui, klausimas dėl pripažinimo ir finansavimo politinių partijų Čia lyg vienetas e, visuma aptariami tie klausimai pranešime, bet turiu pasakyti, prieš 33 metus, 3 metus pats įsteigiau partiją, kurios iki tol nebuvo. Tai buvo partija, kuri neturėjo taip pat ir jokios prilyginamos e, organizacijos panašios prieš tai, prieš ją įsteigiant. Ir jokiame parlamente tokios partijos e, nebuvo, ji neturėjo mandatų vietų jokiame parlamente, tai buvo žaliųjų partija, o šiandieną dalyvaujame daugelie vyriausybių, sėdėme nacionaliniuose parlamentuose, taip pat turime štai kiek vietų Europos parlamente. Taigi reikia užtikrinti tai, kad tokios naujos strovės turėtų apskritai kokį nors šansą politinėme e, gyvenime. Kiek anksčiau kalbėjome apie skaidrumo registrą ir aš manau, kad tai tik dar aiškiau parodo, tą grėsmę kylančią, kai bandome vadovaudomis vien savo interesais vykdyti politiką. Manau, šiandieną turime tai įsisamoninti labiau negu bet kada anksčiau. Mes esame politinės partijos ir turėtume kiek įmanoma labiau vengti to, kad sutvarkytume politinių partijų gyvenimą taip, kad užkirstume kelią naujoms politinėms partijoms, partijoms formuotis. Uh, Turime aiškiai pasakyti, kad part, politinės partijos pripažinimas, leidimas tapti partiją neturi būti siejamas su rinkim, sėkme rinkimuose. Negalima to sieti su faktu, kad partija jau turi vietų parlamente. Tai visiškai netitinka laisvos konkurencijos demokratijoje principo. Taigi reikia būtinai apie tai kalbėti. Kitaip ir aišku su finansavimu, nes finansavimas būtinai turi būti siejamas, mano manimu, su um, e, sėkmės kriterijumi. Ir visiškai teisinga čia praneši, pranešime tais klausimais kalbama, aš netgi siūlyčiau ir dar griežtesnius kriterijus. Bet tai, kas pasakyta dėl pripažinimo, dėl lygaus statuso steikimo, mano manimu, yra visiškai nepriimtina. Ir gerbiama ponė Janakų, kalbėdami apie kompromisinį pakeitimą, iš esmės tik tai retušuoja tą klausimą, paslepia viską už tos formuluotės, kuri buvo įtraukta dėl finansavimo, kur mandatas parlamente yra naudojamas kaip kriterijus, bet tai neišsprendžia klausimo, nes neaišku, kokie yra pripažinimo uh, kriterijai prielaidos. Mano manimu, tai turi būti formalūs reikalavimai, jie neturi būti siejami su sėkme rinkimuose. Tai yra, turime reikalauti, kad būtų rimta organizacija, kad ji turėtų savo įstatų struktūrą, kad turėtų tam tikrą skaičių narių, e, rėmėjų, e, turėti savo, pateikti savo įstatus tą partiją turi, kad matytųsi iš jų, jog sprendimai partijos viduje yra priimami demokratiškai ir taip toliau ir panašiai. Bet jokių būdų negalima sieti pripažinimo su jau pasiektais rinkimų laimėjimais, nes kitaip čia susidursime vien tik su oligopolijomis, turėsime tik tas partijas, kurios ir iki šiol dalyvavo politinėje sistemoje. Tas neteisinga, taigi būtinai apeliuoju tai, kad būtų peržiūrėta ši vieta tekste ir jeigu ne, reiktų atkreipti dėmesį tiesiog į mūsų pateiktus tą linkmę pakeitimus Ir klausimų metu aš taip pat tą klausimą kėliau ir visi po manęs pasisakiusieji taip pat e, panašiai kalbėjo, lygiai taip pat ir ekspertai, e, visi laikėsi tos nuomonės, tos pačios pozicijos. Taigi dar kartą labai aiškiai noriu um, tiesiog um, berti dar kartą tą druską ant žaizdos, kad um, susirūpintumėte ir um, būtų užtikrinta tai, jog. Um, Mm, politinės partijos dirbtų ne vien tik savo e, labui ir nebūtų kuriamos politinės oligopolijos. Tai tiek e, mano pastabų, e, visa kita, ko gero, jau išsakė kiti kolegos, o reikia turėti mintie, kad laiko neturime labai daug. Ačiū, kolegos. Laiko lieka vis mažiau, todėl noriu paklausti, ar yra norinčių daugiau pasakyti. Jeigu daugiau ne, tai ponia Grip. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Norėčiau pirmiausia savo ruoštų padėkoti pranešėjai poniai Janaku, pasveikinti ją puikiai atlikus darbą, milžinišką darbą, kuris yra ilgo proceso vainikavimas. Ir panašu, kad dabar jau yra baigiamas šis procesas, kuris yra gan sudėtingas, taigi norėčiau padėkoti už puikius klausimus kurie vyko sausio pabaigoje ir kuriuose visos politinės, europinės politinės partijos buvo atstovaujamos aukštų lygmenių. Taigi tai buvo labai įdomus klausimai. Ir mūsų komitetas šiuo klausimu šiam klausimui skiria nemažai dėmesio, taigi aš tikrai sveikinu ponę pranešėją ir pagal Lisabono sutartį yra pripažįstamos Europinės politinės partijos ir jų vaidmuo, jų svarbus indėlis, kuriant politinę erdvę Europoje, jų indėlis į formuojant viešąją nuomonę Europoje, vedant europinės diskusijas ir propaguojant europinės idėjas pagal piliečių iniciatyvą. Jos irgi tikslas. Ir šis piliečių iniciatyva irgi panašu jau beveik yra įgyvendinama. Taigi, esant politiniam perversmui, perversmams, kurie vyksta kitoje viduržėmio jūros pusėje, kitame, kitoje pakrantėje, panašu, kad Europos politinės partijos tampa labai aktualia svarbia priemonė teikti paramą, patarimus, padėti, pagelbėti politiniams demokratiniams judėjimams, kurie vyksta artimuosiuose rytuose. Ir labai svarbu, kad demokratija ir Europos rinkimai tai, kas yra labai aktualu mums, kad tai nebūtų nacionaliniai klausimai, kad jie taptų vis europietiškesni ir, aišku, Europos politinių partijų vaidmuo būtų labai svarbus e, tam, tam kad jos būtų struktūrizuotos partijos, kad jos būtų pripažįstamos, kad, tai būtų, kad jos turėtų juridinį statusą. Kalbant apie juridinį statusą, aš norėčiau trumpai paaiškinti du pakeitimus, kuriuos mes bendrai pateikėme kartu su Lemasur, pono Lemasur, kuriuose kalbama apie fiskalinius režimus, fiskalinius planus, kalbant apie politinės e, partijas. Yra du pakeitimai, kuriuose siūloma AA konstatuojamoje dalyje to atsisakyti ir dešimtajame straipsnėje, kur e, minimi tie fiskaliniai režimai politinių partijų darbuotojams mes paaiškinome, kodėl mūsų manimų tas e, politinių partijų darbuotojų fiskalinis režimas yra reikalingas, tarsi bandoma fiskalinė prasme susijęti politinių partijų darbuotojus su kažkokiamis tai politinėmis, e, kažkokiamis tai europinėmis institucijomis. Mums atrodo, kad e, tai yra ta tema, kuri įnamuoju momentu nėra visiškai aiški, nėra aiškiai iškristalizuota. Dėl to mes ir paaiškiname, kodėl mes šiek tiek nerimaujame dėl tokio siūlymo ir manome, kad tokie fiskaliniai planai galėtų būti aptariami paaiškinami įvairiose politinėse partijose Europoje, jos nori apie tai kalbėti, yra pasirengusios aptarti tuos dalykus. Ir šiek tiek rodo nenorą pritaikyti tuos fiskalinius planus. Europinė politinė partija gali dalyvauti rinkimus, rinkimų kampanijoje ir tai yra labai svarbu ir aktualu mūsų piliečiams. Ir gan dažnai jauni piliečiai, jaunimas reikalauja, kad Europi, Europinės politinės partijos taptų labiau matomomis Europinėje politinėje arenoje. Taigi mes pradėjome tas diskusijas ir norime, tikrai nenorime apsunkinti tų politinių partijų gyvenimo, primesti naujų kažkokių tai uždavinių reikalavimų, taigi dėl to mes šiek tiek nerimaujame, šiek tiek susilaikome dėl, dėl, dėl to siūlymo numatyti fiskalinius planus, o, o visa kita mums yra primtina, ponė pranešėja. Ačiū, Konstancija. Toliau. Ponas Bronksonas, jeigu dar kas norėtų pasisakyti, prašom tokį žinią, o jeigu ne, tai sąrašo daugiau nebepildysiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pirmiausia norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie dėkojo už nuveiktą darbą, už parengtą pranešimą, kuris buvo parengtas po labai sėkmingų klausimų, mano manimu. Tie klausimai parodė, kad visos Europos politinės partijos, būtent europiniu lygiu labai aiškiai supranta, kad yra būtinybė žengti žingsnį pirmin, jeigu norime užtikrinti demokratiš, demokratiškesnį atstovavimą, mūsų piliečių atstovavimą, ir jeigu norime iškesnės tvarkos šioje srityje. Britų sociologas Colinas Crouch yra kalbėjęs apie pašto demokratija, taip vadinama. Tai reiškia, kad vis mažiau piliečių eina, dalyvauja, e, eina rinkimus ar dalyvauja juose, nors visur yra kalbama apie tai, kad yra užtikrinama nuomonės laisvė, laisvi demokratiški rinkimai ir taip toliau ir panašiai, bet piliečiai tiesiog nebejaučia galintys daryti poveikį politikai. Tad manau ir europiniu lygiu tas, tas labai išryškėję yra ir klausimų metu įvairius e, e, ekspertai apie tai kalbėjo. Apie tai diskutavome ir dėl to, kalbant apie dabar pateiktą pranešimą bei kompromisinius pakeitimus, man svarbiausia yra trys dalykai. Pirmiausia, labai remiu kolegos Hefnerio mintis dėl finansavimo ir pripažinimo klausimo atskirimo. Kas yra politinės partijos, kaip jos tampa politinėmis partijomis politikos kasdienybės dalimi. Čia tikrai teisingai pastebėta, kad reikia svarbiausia reikalauti struktūros aiškios organizacijos, Būtent tai turi būti reikalavimas, kuriuo remiantis pripažįstama politinė partija. Ir antras dalykas, kur galiu pritarti kolegai, jau yra sėkmės kriterijus rinkimuose į Europos parlamentą. Aš savo teikiamame pakeitime bandžiau parodyti, jog pagal dabartinę egzistuojančią sistemą, kalbėjome apie 2007 metų reglamentą, iš tikrųjų viskas gana aiškiai sureglamentuota ir likto pakanka, nes ten remamasi rinkimais nacionaliniu lygiu. Būtent rinkimai nacionalinio lygmens gali būti tikrai svarbus, kalbant ir apie dalyvavimą Europos parlamente, nes tai parodo, kad partija nėra kažkoks abstraktus darinys neaiškus Europoje. Ne, tai parodo, kad partija tikrai veikia nacionaliniu lygiu, yra aktyvi, čia dirba rimti tos politinės partijos nariai ir manau būtent tai yra svarbu, kai čia bandome laužyti galvą e, apie tai, kasgi būtų realiai naudinga siekiant e, plėsti politinį adekvatų suvokimą Europinės realybės. Ir toliau dar dėl su demokratijos principais susijusių daugybės siūlomų pakeitimų. Maničiau, kad reiktų kiek įmanoma mažiau apribojimų numatyti, bet tiek, kiek jų reikia, kiek yra būtina. Tai yra nereikėtų pernelyg kištis į demokratinį valios formavimo procesą. Už jį atsakingi piliečiai ES valstybėse narėse. Būtent um, remiantis paprastais, skaidriais principais europinių lygių turėtų būti formuojama politinė valia ir mano manimu čia reikėtų priskirti taip pat ir galimybę kiek įmanoma platesnio dalyvavimo visų Europos politinių partijų. Europos piliečių iniciatyvos kontekste apie panašius dalykus jau esame kalbėję. Ir trečias dalykas dar kartą dėl narystės. Ir čia esu pateikęs keletą savo siūlomų pakeitimų, kaip ir kiti kolegos. Aš manyčiau, kad ir fiziniai asmenys turėtų būti įtraukiami. Jie gali būti Europos part... politinės partijos e, nariai, dalis, tai yra papildoma kokybė gaunama būtent tokiu būdu. Matau, kad buvo išdarytas kompromisinis pakeitimo variantas dėl 31 straipsnio ir punkto, kur kalbama apie tai, kad politinės partijos yra kviečiamos dalytis nuomonėmis apie tai, ar informacija apie tai, kiek tiesiogiai dalyvaujančių narių partijoje yra, ar turėtų būti, koks turėtų būti jų darbas. Aš manau, kad tai yra įdomi mintis ir visai būtų galima paremti būtent šį kompromisinį pakeitimo variantą. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad taip pat ir Europos politinio fondo, taip pat jaunimo organizacijų, o taip pat dar norėčiau pabrėžti ir moterų organizacijų dalyvavimas politinių partijų veikloje yra tos struktūros, kurios egzistuoja šalia Europos politinių partijų ir sudaro galimybių daugiau europiniu lygiu būtent prisidėti prie politinės valios formavimo, daryti įtaką ES politikai, įsilieti ją ir tada, manyčiau, pagaliau galėtume panaikinti apskritai tą pašto demokratijos Kolino Kraučio savoką, Kolino Kraučio įvestos savokos egzistavimą galėtume panaikinti. Aš manyčiau, kad Būtent taip turėtume pasielgti. E adesso la parola il collega Brons. Ačiū. Panas Bronsas. Europinės politinės partijos tai yra tik tai skėtinė priedanga tų nacionalinių partijų, bet nebejotinai pagrindinė politinės partijos užduotis ir funkcija yra dalyvauti rinkimuose. O jos, kiek aš žinau, gali bet kur dalyvauti Europoje rinkimuose. Todėl pono DAF pasiūlyms dėl Europinės rinkimų apygardos, kurią sudarytų 25 parlamento nariai ir tai būtų pan Europinė apygarda, yra vertas dėmesio. Be to, nacionalinės politinės partijos savarankiškai ir nepriklausomai turėtų dalyvauti tada rinkimuose, bet aišku jau po vėliava nelabai jiems žinomų europinių par... politinių partijų. Tai būtų savotiškas dalykas. Taigi tos europinės politinės partijos taptų eksperimentu, kuris be kita ko dar būtų brangus, o remtųsi nacionalinių partijų prototipais. Aišku, jis negalėtų dalyvauti visose Europoje vykstančiuose rinkimuose, nebent būtų numatyta tokia teisinė prievolė, bet tai būtų jau ir pažeidimas. Todėl manau, kad tie, kurie norėtų jungtis į Europinę partiją, tokių nebūtų daug. O mes čia bandome svarstyti reglamentavimą tų dalykų, kurie praktiškai beveik neegzistuoja tikrovėje bent jau žmonės apie tokius dalykus nieko nežino. Ir todėl, jeigu užduotume bet kuriam piliečiui klausimą apie Europinę politinę partiją vienokią ar kitokią, tai vargu ar sulauktume, aišku, normalaus atsakymo. Ir vargu ar tikėtina, kad tokios partijos egzistuotų ir galėtų dalyvauti Europinio lygio rinkimuose. Ačiū. Kągi, manau, kad pasisakė visi ir dabar pranešėja atsakys. Pone pirmininkė, labai dėmiai klausiausi kolegų pastabų. Ir atrodo, kad daugiausiai prieštaraujama dėl politinės partijos teisinio ir finansavimo. Teisinio statuso ir finansavimo. Bet manau, kad ne dabar reikia apie tai kalbėti. Nes aš turėjau galvoje ką kitą šiek tiek. Aš galvoju apie visai kitokį statusą, tikrai netokį, kokį turi parlamento naro, pavyzdžiui, padėjėjai. Tai būtų toks vienkartinis sutvarkymas ir nemanau, kad tai pats svarbiausias dalykas. Pats svarbiausias dalykas tai yra juridinio subjekto klausimas. Dar vienas svarbus dalykas - įsiaiškinti štai ką 31 punkte sakoma, kad politinės partijas gali sudaryti atskiriai nariai. Bet jeigu mes norime, kad atsirastų europinės politinės partijos ir jų nariai, tai tokiu atveju pats procesas tokių partijų formavimo truktų metų metus. Todėl reikėtų atskirti politinės partijas kaip tokias nuo tų partijų, kurios yra finansuojamos. Ir reikėtų aiškiai nustatyti finansavimo sąlygą, kad jeigu jau partija pretenduoja į finansavimą, tai bent jau vienas jos narės turėtų dirbti Europos parlamente. Dėl kitų pasiūlymų neprieštarauju. Neprieštarauju tam, kad galima būtų įsteigti Europinę politinę partiją, kai ji neturi savo atstovų Europos parlamente, nes ji gali būti steigiama, pavyzdžiui, kad ir parlamento kadencijos e, viduryje. Dabar dėl finansavimo. Net jeigu partija turi daug narių ir surenka nemažai nario mokesčio lėšų, vis tik tai to nepakanka. Aš manau, kad šiuo metu nario mokestis siekia apie 20 eurų. Taigi ateityje reikės galvoti apie pakeitimus, nes finansavimas negalės būti tvarkomas ateityje taip, kaip dabar. Kitas dalykas, kad politinės partijos tikrai nesibeldžia į mūsų duris ir neprašo pinigų, jos puikiai supranta, kad finansinės krizės sąlygom tai būtų sudėtinga daryti, jo lab, kad piliečiai kritikuoja politinės partijas, jūsų daikties vyriausybės ir uh, prie tos kritikos prisijungia ir žiniasklaida. Bet aš manau, kad kalbant apie politinės partijas, reikėtų galvoti ir apie būsimą Europos konvenciją. Reikia galvoti kaip tai suvoktų piliečiai. Kai kurios, pavyzdžiui, europinės partijos, kurios jau egzistuoja, veikia ir dirba kartu su nacionalinėmis savo partijomis, organizuodamos įvairius renginius, įtraukdamos rinkėjus, bet visas tas procesas turi būti skaidrus ir vykti pagal demokratijos principus. Taip pat juridinis subjektiškumas e, as, turėtų būti nu, sutvarkytas juridinis statusas nes šis statusas skiriasi nuo tų bendrovių ar organizacijų, kurios, pavyzdžiui, užsima komercinę veiklą. Aš manau, kad reikėtų apskritai sustiprinti patį politinės partijos, pačią politinės partijos koncepciją ir Europinės politinės partijos atsiradimas padėtų tai padaryti. Ponas Gerero, ponas Dafas irgi pateikė pastabų, buvo minėta Europos komisija, bet aš manau, kad labai daug kas priklausys nuo mūsų pačių, bet jeigu Europos komisija su ta pritars. Nors manau, kad mes galėtumėm Europos komisijai uh, pasiūsti oficialų laišką su prašymu teikti teisėkuros kuros imtis teisėkuros iniciatyvos šioje srityje. Aš man, nemanau, kad e, Europos komisija bandys išsisukinėti, nes jau tikrai pribrendo e, sąlygos tokiam žingsniui. Dabar dėl interesų ir dėl finansavimo, kas buvo pasakyta, aš tikrai E, pritariu socialistų teikiamam pakeitimui ir aš manau, kad reikia galvoti apie 25 tūkstančius. Tokia riba būtų nustatyta vienam remėjui vieneriems metams. Aš manau, kad taip pat ir panos Gerero pasiūlymas buvo protingas. Jeigu bus nustatytos aiškios finansavimo taisyklės, bus aiškiai apibrieštas Europinės politinės partijos statusas, mums bus lengviau tiesiog kontroliuoti jų finansavimą. Pakeitimai, kuriuos aš pati teikiu, kaip tik ir bando aprimti tai, ką atskirai teikia kiekvienas parlamento narys, o susidarė 99 pakeitimai. Dar yra, aišku, kontroversinių klausimų susijusių su personalais, bet labai norėčiau, kad jūs pritartumėte siūlomam finansavimo variantui. Aš pati asmeniškai pritariu e, Gerero siūlymų, jo labiau, kad tai tiesiogiai susiję ir su Europos parlamentu. Nemanau, kad politinė partija e, pati turėtų užsimti lėšų rinkimu. Galų gale lėšų rinkimui yra atitinkamas laikas. Bet labai svarbu, kad būtų sutvarkytas ir juridinis, ir finansinis politinių partijų, europinių politinių partijų statusas. Tai labai svarbu. Dar vienas dalykas yra įvairius fondai, kurie susiję su partijomis. Fondai yra finansuojami dėl to, kad finansuojamos politinės partijos. Yra ir atveju, kai politinių partijų fondai finansuojami atskirai. Bet jeigu, pavyzdžiui, kas nors socialistų partijos fondo vardu ieško finansavimo, tai dar nereiškia, kad tas fondas yra tiesiogiai susijęs su pačia partija. Pone Grumai pateikė pasiūlymą, kuriame vartojama savoka affiliated, susietas. Ir aš manau, kad reikėtų galvoti apie kompromisinį pakeitimą, o tai būtų Europinės partijos ir susiję fondai. Taip reikėtų formuluoti reglamente ir tokiam pasiūlymui pritarčiau. Pone pirmininkė, taigi iš savo pusės aš tikrai e, padariau, ką galėjau, kad e, pateikčiau kompromisinių pasiūlymų. Daugelis siūlytų pakeitimų labai panašus savo esme ir taip e, su, galvodama apie kompromisinius pasiūlymus, aš taip pat stengiausi, kad jie nesuardytų pačio pranešimo turinio esmės ir kad tikrai prisidėtų prie tinkamo politinio pagrindo atsiradimo. Ačiū. Dėkuoju, ponė Janaku. Ačiū Jums labai už pranešimą ir jo pristatymą. Dabar persime prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Kas nori kalbėti? Prašau. Ich, ich habe eine Bitte, nämlich bevor... Turiu vieną prašymą. Dar prieš paliekant šį darbo tvarkės klausimą norėjau paklausti pranešėjos, ar ji negalėtų sureaguoti ir į mano užduotą klausimą. Man tikrai paliko įspūdį jos atsakymą į kitus klausimus. Aš specialiai susitelkiau tik ties vienu klausimu, tik vieną paminėjau, nes manau, kad e, būtent konstituciniai klausimai šiame kontekste yra labai svarbus. Uh, ir mane nustebino šiek tiek tai, kad pranešėja visiškai tai nesureagavo. Mūsų juk elgesys priklauso visiškai nuo to, kaip bus traktuojamas šis klausimas. Taigi, prašyčiau sureaguoti. Pirmininkas, ar galite atsakyti į pono Hefnerio klausimą? Ar norite atsakyti jį? Pirmininkė, ponas Hefneris uždavė klausimą apie tai, kad reikia daryti skirtumą tarp politinės partijos ir jos fondo. Toks buvo jo klausimas. O aš teigiau, kad mano kompromisiniuose pakeitimuose tai yra pripažįstama. Apie tai nėra kalbama pranešime, bet kompromisiniuose pakeitimuose tai yra komentuojama. Ir aš teigiau, kad pritariu tam, kad reikia aiškiai, aiškių pripažinimo kriterijų mes minime finansavimo reikalavimus, būtent vieno atstovo Europos parlamente reikalavimas, tačiau tai nereiškia, kad politinės partijos įsteigtos prieš rinkimus nebus pripažįstamos. Aišku, jos bus pripažįstamos kaip Europinės partijos. Jeigu tenkins kriterijus, reikalavimus, puiku nes Europos politinės partijos negali, partijomis negali tapti, jos negali ignoruoti partijų narių arba pavienių asmenų. Taigi labai svarbu kalbėti apie partijas ir afilijuotus padalinius, afilijuotus fondus. Taigi pasiūlymas bus pateiktas ir galbūt galime teikti ekstrema, ekstremaliau, kad penkių asmenų grupė gali sukurti Europos politinę partiją be jokių kitų reikalavimų, be afilijuotų partijų ir panašiai. Bet aš nemanau, kad e, tokio atveju tai būtų Europinė politinė partija. Tai, tai akivaizdu. Taigi, aš manau, kad e, reikalingi reikalavimai tam, kad e, įrodytume, kad politinė partija yra Europinė. Uh, Na ir taip pat e, kit, kiti reikalavimai jau yra taikomi tuomet, jeigu partija nori gauti finansavimą. Opsitas. Gal tik trumpai tada dar kartą perklausiu ponios Janako, ar jinai galėtų tai, ką dabar išsakė žodžiu, įtraukti ir į pranešimą konkrečiai, kaip formuluoti. Ačiū už tokį atsakymą, bet nėra tas pasakyta nei pranešime pačiame, nei kompromisinėme pakeitime. Čia visa tragika už to ir slypi, bet uh, Jeigu užsiminsite apie tai tekste, tada tai būtų galimas problemos sprendimo variantas. Bene. Grazie. Eh, sentito la... Puiku. Dėkoju. Apsispręsime, kaip viskas galiausiai bus. Aštuntasis darbo atvarkės punktas, kur aptarsime 51 straipsnio dalinį keitimą, apie tai jau kalbėjome sausio 31 dieną ir pakoreguotas pranešimo tekstas buvo išdalintas. Per pastarąjį posėdį atitinkamų komitetų pirmininkai, nes tai yra bendras projektas. Trumpai papasako apie tai, e, kas yra pateikiama pranešime ir su kuo tai yra susiję. Teisės reikalų komiteto pirmininkas pasiūlė tris alternatyvas. Pirmoji būtų 50 ir 51 straipsnis. 51 straipsnio procedūra. Ar ji būtų taikoma per visą teisėkuros procesą ar tik per pirmąjį svarstymą. Antras variantas - asocijuotas e, komitetas žinoma, negali turėti visų atsakingojo komiteto įpareigojimų, rengiant e, pakeitimus ir panašiai. Na ir trečias variantas, ar ta bendra procedūra taip pat būtų pritaikoma vykdomiesiems raštams ir deleguotiems raštams. Aktams. Na ir e, buvo užduoti tie klausimai ir jeigu pritaikysime 51 straipsnį, tuomet bus reikalinga jį taikyti per visą teisėkuros procedūrą, ne, per, ne, ne vien tik tai per pirmąjį svarstymą. 51 straipsnio pritaikymas yra išskirtinis atvejis. Tiesiog taip yra dėl to, kad e, nėra įmanoma numatyti aiškiai priežasčių, kodėl yra pasirenkamas būtent 51 straipsnis ir jo, joje, jome numatyta procedūra. Dažniausiai yra pasirenkamas 50 straipsnis. Na ir taip pat. Labai svarbu, kad esant svarbiems teisės aktams, tik tai būtų pritaikoma ši procedūra paprastesniems teisės aktams taikyti jos nereikia, nes tuomet bus dar sudėtingiau viskas. Uh, Šiuo metu komitetų pirmininkų sueigoje buvo paminėti du dalykai. Ponas Lėnė, sueigos pirmininkas, teigia, kad reikia skubiau priimti sprendimus pagal ketvirtąją taisyklę. Aš teigiau, kad kai 51 straipsnis yra pritaikytas, pritaikomas, du komitetai turėtų dirbti kartu vykdomoje stadijoje. Na, o komitetų pirmininkų suigos pirmininkas teigia, kad reikalinga būtų numatyti kažkokį tai mechanizmą, kuris leistų veikti greičiau. Antra pastaba. Pono Lėnė pastaba. Jis teigia, kad reiktų numatyti terminus iki kada turėtų įvykti bendri komitetų posėdžiai per antrąjį svarstymą. Na ir jis pasiūlys pakeitimą. Tai, tai numatantį pakeitimą. Taigi dabar e, vyks diskusijos pakeitimų pateikimo terminas kovo 15 diena rytoj vidurnaktis. Ponas Gerero paprašė pratesti pakeitimo pateikimo terminą. Na, aš siūlyčiau. Pabandyti atidėti terminą iki kovo 31 dienos vidurdienio, tuomet e, turėtumėte pakankamai laiko pamastyti, jeigu tai yra priimtina. Na, dabar jeigu kas nori pasisakyti dėl šio pranešimo, prašau. Dėkui. Turiu dvi trumpas pastabas. Pirmoji gal yra netokia reikšminga. Būtent, kad mąstymas, kad tai yra esminis klausimas, labai svarbus klausimas. Tai yra labai subjektyvi nuomonė ir pats klausimas yra labai subjektyvus. Ir tai kalbėti apie tai, kad tai yra labai didelės reikšmės klausimas, irgi yra subjektyvi nuomonė, nes visi šiame parlamente mano, kad e, tie klausimai, kuriuos sprendžia, yra ypatingai reikšmingi. Nežinau, ar teisinį tekstą galima taip subjektyviai uh, keisti tokiamis įvairiomis savokomis. Ir dar vienas dalykas, e, jeigu kalbama apie komitetų konkrečiai veiklą, kodėl tas klausimas, kuris mano manimu yra organizacinio pobūdžio ir kuris yra susijęs su veiklos veiksmingumu, kodėl tas klausimas yra perduotas pirmininkų suig, komitetų pirmininkų, pirmininkų suigai, o ne komitetų pirmininkų suigai. Ir dar vienas dalykas, vienuoliktas darbo tvarkės klausimas numato, kad nagrinėsime kolegos DAF pranešimą dėl klausimų, kuriuose dalyvauja komisija ir čia yra kalbama apie asocijuotusius komitetus. Tai reikia būti atsargiems ir nekurti naujų priemonių. Iš tikrųjų, čia reikėtų vėl vartoti savoką mišrus komitetai. O pono Kasinio pranešime, už kurį be abejo taip pat labai noriu padėkoti, reiktų kalbėti apie bendrus komitetų posėdžius ir klausimus, kuriuose dalyvauja komisijos nariai atsakingi už kelias su komiteto veikla susijusias sritis. Tai reikia šiek tiek um, suderinti tą darbą būsimą, įmanyčiau. <coughs> En primer lugar, pido disculpas por intervenir en todos. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, pirmininkė, kad paprašiau šios galimybės pasisakyti ir vėl, nes panašu, kad pasisakau dėl kiekvieno darbo tvarkės klausimo, bet norėčiau paaiškinti. Kalbu todėl, kad visi klausimai yra labai svarbus, bet to dabar kalbu David Martin vardu, kuris yra socialistų socialdemokratų frakcijų šešėlinis pranešėjas. Vadovaujantis mūsų poziciją, svarbu būtų užtikrinti kad tą galimybę naudotumėmės kaip galima dažniau. Mes kalbame apie nedalomat teisės ir nekeičiamas komitetų teisės. Tai labai svarbu, bent jau jeigu skaitome tekstą anglų kalbą. Ir turėtume tokio principo laikytis. Iš esmės, pati pirminio pranešimo versija mums atrodo priimtina, pono Kasinio. Parengtas pranešimas tik gal kyla kiek problemų dėl numatomų laikotarpių, laiko tarpsnių ir dėl skirtingo darbo tų kelių susijusių komitetų. Jeigu kalbėsime apie laiko aspektą, tai be abejo tam tikra tema, tema turi nagrinėti komitetai derindami tai tarpusavie arba jeigu pirmininkų suiga per vėlai, bet jeigu, pavyzdžiui, pirmininkų suiga per vėlai priima sprendimą atitinkamą, tai prarandame pakankamai daug laiko iki parlamentui galint pradėti rimtai dirbti. O iki antrojo svarstymo per bendro sprendimo prieimimo procedūrą irgi praeina tam tikras laiko tarpas ir jo reikia laikytis būtinai. Visi susiję komitetai turi laikytis tų terminų. Taip suteikiama galimybė parlamentui pateikti savo poziciją ir nedaryti to per nelik daug laiko praėjus nuo tarybos pareikštos pozicijos. Toliau dėl komitetų narių skaičiaus, pavyzdžiui, jeigu vieno komiteto narių yra žymiai daugiau negu kito, per balsavimus gali kilti problemų, jeigu vadovausimės būtent skaičiumi. Tai tada gal kažkoks apribojimas turėtų būti, reikėtų gal pasakyti, kad tokiu ir tokiu klausimu reikia pasiekti daugumą abiejose komitetuose. Iki kovo 31-osios, tokį terminą, terminą numatėte, teikti pakeitimams mano frakcija su Dariku Martinu pateiks, prieš akiją pateiks pakeitimus tam, kad sprendimo prieimimo procedūra kiek pagreitėtų, kalbant apie bendrą komitetų darbą. Ponas Hebneris toliau. Esu labai dėkingas, ponė pirmininkė, Jums už pranešimo projektą ir už suorganizuotą diskusiją, kadangi dar yra šiek tiek laiko uh, leisiu savo keletą minčių tiesiog iškelti, keletą klausimų, pats nevertindamas nieko vienareikšmiškai. Klausimas būtų štai tokia linkme man kylantis. Nesu tikras, ar galime, ar turėtume taip griežtai reglamentuoti viską, kaip suprantu, siūlote jūs savo pranešime jūs atkreipiate dėmesį į tai, kad e, tame slypi įvairių grėsmių, bet taip pat ir galimybių yra. Mes juk šiandieną kalbame apie būtiną daugia disciplininę um, drausmę ir koordinavimąsi tarpusavyje. Ir kad būna taip, kad komitetai dirba priešingą linkme kartais tuo pačiu klausimu. Tas pats pasakytina apie jų reiškiamas nuomonės, kurios tikrai gali būti skirtingos neretai ir taip tokia procedūra gali kainuoti laiko, tačiau platesnis rezultatas, labiau pasvertas rezultatas, iš esmės, vertinant galutinį rezultatą, sutaupytų vėlgi laiko. Pamenu, kai buvo svarstomas pranešimas dėl Europos piliečių iniciatyvos, kartu su trimis E, labai iškiliomis asmenybėmis šiame parlamente dirbančiomis e, kalbėjomės, derinome darbus, jie dirbo dviese skirtingose komitetuose, bet galutinis rezultatas buvo tinkamas. Mūsų pranešimo atveju tą parodė triuškinanti dauguma balsų, kuria buvo patvirtintas pranešimas. Reiškia, pozicijos buvo skirtingos, e, joms atstovauja skirtingos politinės šeimos, bet e, pranešimas buvo paremtas. Taigi tokį panašų klausimą kelčiau dėl 50 ar 51 straipsnių taikymo, nes daugeliu atveju ta siūloma tvarka, ta tvarka gali reikšti ir tam tikrų galimybių papildomų, ne tik grėsmės. Ja, äh, einen konkreten Vorschlag habe ich auch nicht. Aš taip pat neturiu konkretaus pasiūlymo, bet irgi iškelsiu klausimą tiesiog. Buvo kalbėta apie tai, kad bendriems komiteto posėdžiams reikia numatyti tam tikrus apribojimus balsavimui. Aš manau taip pat, kad tai turėtų būti reikalavimas tiek 50, tiek 51 straipsniai jeigu galvosime apie Imko ar Jūrį ypač darbą, kurių nuomonės neretai išsiskiria, bet tematika nagrinėjimų klausimų yra bendra. Reikia vengti, kad tas komitetas, kuriame daugiau narių, laimėtų balsavimą per bendrąjį komitetų posėdį per balsavimą, nes iš esmės tada galima apskritai neberengti to balsavimo, ko gero, jeigu aiškus yra uh, um, skaičiai. Grazie, onorevoli Vyland. Ačiū, toliau ponas Vyland. Atleiskite, jeigu dar kartą paprašiau žodžio, ką tik pasikalbėjau su kolega ir iš tiesų kyla problemų, kai komitetai skiriasi savo dydžiu ir tada vienas balsavimo metu yra stipresnis ir nėra visada taip, kad dauguma sudaroma komitete, kaip kad kalbėjo kolega Hefneris, gali būti kaip tik, kad labai su, išsibarščiusios yra nuomonės komitete. Pavyzdžiui, AKR regionui skirtoje delegacijoje e, mums netiktų tokia procedūra, bet čia turime veto teisę, galbūt reikėtų remtis ypatinga kokia procedūra ir ypatinga balsavimo taip pat procedūra, kad imtume procentinį skaičių balsuojančių už abiejose komitetuose ir pagal tai remiantis būtų daroma išvada, ar patvirtintas klausimas ar ne. Ir tada išspręstume tą klausimą dėl skirtingo komitetų dydžio. Allora, aspetto la presentazione dei vostri emendamenti. Ačiū. Kągi, aš susipažinsiu su siūlomais pakeitimais, pažiūrėsiu, kaip galima suderinti tai, kas yra mano pranešime. Tačiau pirmiausia, dėl diskrecijos. Taip, yra 51 straipsnis, kuris sako, kad tokios taisyklės taikymas įmanomas, kai yra 49 ir 50 straipsnio minimos aplinkybės. Tai yra, kai yra atitinkamas, atitinkamas itin svarbus dalykas. Ir kada reikalingas bendras objektivus sprendimas. Todėl kyla klausimas dėl nedalomumo. Iš tiesų yra tokių sričių, kurias labai sunku atskirti ar padalinti į dvi dalis ir paskirti vienam ir kitam komitetui analizuoti. Todėl iš tiesų sunkiai įsivaizduoju, kaip būtų galima įspręsti tas problemas, kurios kyla dėl 51 straipsnio taikymo. Kita vertus, yra ir tokių komitetų, kurie kai kuriuose srityse neturi įgūdžių arba neturi žinių. Jau buvo komitetų pirmininkų sueiga ir aš suprantu, kokie yra jos įgaliojimai, tačiau svarbus dalykas paspartinti procedūras tais atvejais, kai du komitetai tiesiog privalo dirbti kartu. Ir manau, kad visai gera mintis pačią procedūrą dar toliau paprastinti, tai ypač taikytina paskutiniai darbo daliai, paskutiniam darbo etapui. Visada galima numatyti reikalavimą, kad abu komitetai vadovautųsi tomis taisyklėmis. Tačiau kas priims sprendimą? Štai kur problema kas prims sprendimą dėl to, reikia ar nereikia komitetams bendradarbiauti, ar tai bus kažkokia atskira parlamento struktūra. Bet mes paieškosime geresnio sprendimo negu tas, kurį siūlome dabar. Ir jeigu daugiau nėra pastabų, tai komiteto posėdį skelbiu baigtų. Dabar paskelbsiu trumpą pertraukėlę, po kurios susitiks koordinatoriai. O visiems komiteto nariams dėkoju už darbą.